Allora, mm, rispetto. Kolegos. Prašau truputėlį rimties. Teskime darbą. Šimtas dešimt pirmas darbo tvarkos tikslių straipsnis numato, kad greta 15 taisyklės taikymo mes taip pat balsuojame slaptai. Ir buvo pateiktas pasiūlymas balsuoti slaptai popieriniais biuleteniais. Tačiau šis pasiūlymas nėra apibrieštas darbo toks taisyklėse. Būtent todėl aš pateikiau papildomą pasiūlymą ir tai buvo pas, pasiūlymas buvo priimtas balsų daugumą ir todėl mes balsuosime dabar kitaip. Šimtas devyniasdešimt pirmas darbo tvarkos taisyklių straipsnis aprašo, kaip vyksta slaptas balsavimas. Taigi tęsime posėdį. Vyksta trečiasis rinkimų raundas bus balsuojama elektroniniu būdu. Prašau visų kolegų įstatyti balsavimo korteles. Pirmiausia bus bandomasis balsavimas, reikia pastikrinti, ar tikrai viskas gerai veikia per pirmąją naujos parlamento kadencijos sesiją. Taigi, taigi prašome atlikti balsavimo testą, pamatysite penkias dainininkų pavardės ir galėsite tuomet savo aparatais išsirinkti vieną pavardę. Selezionate quindi il candidato. Taigi, išsirinkite norimą kandidatą, spaudėdami mėlyną į mygtuką. Oppure servendovi dei tasti. Taip pat galite pasinaudoti mygtukais, kurie dešinėje aparato pusėje. Turėtų tuomet atsirasti žvaigždutė prie pavardės ir sumažės vienu trūkstamų balsų skaičius. Ir kad būtų išsaugotas balsavimo slaptumas, reikia patraukti rodiklėlę, kad nebesimatytų, kur yra e, žvaigždutė. Taigi, padėsime dabar bandomai balsavimą, jeigu visi pasiruošę. Taigi, skelbiu balsavimo pradžią. Hanno votato tutti? Ar visi balsavo?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 vediamo quale cantante è risultato. Taigi pažiūrėkime rezultatus. Gerai. Visų mėgstami dainininkai. Matome, kad e, sistema veikia. Ir dabar galime perėti prie tikrojo balsavimo. Ekranuose pamatysite kandidatų pavardės. Liko trys kandidatai. Vėlgi galite rodiklėlę pasirinkti pavardę. Pradedame balsuoti. Hanno votato tutti? Ar visi balsavo?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 facciamo la gentilezza anche di aspettare lei collega. Na, truputėlį palauksime kelių kolegų. Taigi ar dabar jau visi balsavo? Balsavimą baigiame. Hanno votato 411. Taigi balsavo 411 parlamento narių. Šešdešimt vienas negaliojantis biuletenis, tik štai penkiasdešimt galiojančių. Ponas Kastaldo išrinktas, surinkęs 248 balsus. Ponas Krasnodėpski gavo 85 balsus ir Bicoto 17. Sveikiname poną Kastaldo. Adesso, uh, per l'elezione dei questori del Parlamento europeo. Toliau. Dėl kvestorių rinkimų. Kolegos. Taigi, kvestorių rinkimai. Siūlau numatyti terminą kandidatūroms teikti iki šio vakaro 10 valandos vakaro. Kandidatų pavardės turi būti perduotas generaliniam sekretoriui. Louis Weiss pastate esančiame biure. Kitas posėdis prasidės rytoj. 4 Liepos dieną 9 ryto. Vyks iki 11.30. Darbo atvarkė yra paskelbta parlamento interneto tai puslapyje. Šis posėdis baigiamas. Dėkoju.